Otvieram posiedzenie. Witam wszystkich. Tęsėme mūsų posėdį. Norėčiau pasveikinti visus susirinkus į posėdžių salę. Norėčiau pasveikinti tarybos ir komisijos atstovus, kurie šiandien dalyvauja mūsų posėdėje. Bei sveikinu visus Europos parlamento narius, kurie atėjo į posėdžių salę ir taip pat sveikinu visus, kurie stebi šį posėdį prie televizijos ekranų, kad ir kur jūs būtumėt. Aš nebejoju, kad jūs aktyviai dalyvausite svarstymuose. Norėčiau priminti uh, parlamento nariams, kad